Buonasera a tutti. Eh, dichiariamo ad... Labadiena visiems. Taigi šios savaitės darbo atvarkė patvirtinta ir pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra mm, galimi klausimai komisijai dėl krizės Europos žvinkistės sektorėje dėl išaugus naftos kainų. ir dvi minutės ponui Kadekui. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbėjai kolegos, pirmiausia, Europos parlamentas turi tik vieną būstinę, tai yra Strasbūras. Nuo 2011 metų vasario mėnesio naftos kaina e, tik tai augo ir jau yra seniai, e, seniai viršė šimtą dolerių. Nuo to labai kenčia žvėjai. Jei tai, ką nors domina, gal galėtumėt man apie tai pranešti. O gal nieko nedomina, gal irgi man apie tai galėtumėt pasakyti. Pone pirmininkė, jums leidus aš norėčiau šiek tiek palaukti, kol uh, bus atkurta drausmė salėje. Gerbėjai kolegos, jei jūs norite pasitraukti iš šios salės, prašome tai padaryti, tačiau prašome žygiuoti greitai ir prašau išeiti iš šios salės, o ne joje kalbėtis tam, kad e, mūsų kolega galėtų kalbėti. Recu può recuperare tutto il tempo, incominciamo da ora. Mes iš naujo pradėsime skaičiuoti jums skirtą laiką. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbimi kolegos, aš dar e, kartu, kartuoju, kad Europos parlamentas turi tik vieną būstinę, tai yra Strasbūrą. Nuo 2011 m. vasario mėnesio e, naftos kaina nulatos auga ir dėl to kenčia Europos šalių pakrančių žvėjai. Dėl to labai išauga e, žvejybos sąnaudos. Ir todėl e, ma e, mažėja jų paja, žvėjų pajamos, kadangi jų pajamos priklauso nuo e, naftos kainos. Aš norėčiau, kad mes visi kartu padarytume viską, kad žvėjai galėtų tęsti savo darbą, nepaisant to, kad išaugo gamybos sąnaudos. Todėl rezoliucijos projektas, kuris buvo parengtas, reikalauja, kad valstybės narės padarytų viską, kad e, žvėjai galėtų ir toliau e, tęsti savo darbą. Aš reikalauju, kad būtų padidintas e, duomenimis paramos teikiamas, teikiam, teikiamas paramos riba. Ir mes manome, kad valstybės narės turėtų galimybę padėti savo žvėjams, ypač tais atvejais, kai manoma, kad tai neiškreips konfer, konf, konkurencijos. Ir aš reikalauju, kad komisija išnagrinėtų padėtį ir, išnagri, ir pagalvotų, kaip galima būtų išsaugoti kai kuriuos e, sektorius. Žvinkistės sektorių reikia paremti. Į Ir mes matome, kad e, mažėja eksportas ir dėl to e, situacija šiame sekretorėje pasidaro dar sudėtingesnė. Reikia padaryti viską, kad mes apsaugotume pakrančių žvejybą ir ekonominę veiklą e, prie Europos pakrančių. Todėl ES turėtų paremti žuvininkystės sektorių. Dėkoju. Diamo ora la parola all'onorevole Belder. Anche lui due minuti. Dank u wel, meneer de voorzitter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 Prego, onorevole Kadek. Pone Kadek. Simplement... Aš norėčiau tiesiog dar kartą priminti, kad sutartyse viskas yra labai aiškiai parašyta. Europos parlamento pagrindinė būstinė yra ta vieta, kurioje mes esame šiandien, tai yra Strasbūras. Dvi savaitės per mėnesį aš e, praleidžiu Briuselėje, kaip ir jūs. Tačiau Europos parlamento būstinė, kaip yra nurodyta sutartys, yra Strasbūras ir taip ir turi likti. Na kągi, teskime darbą. E, e, Birita Raimės bendrauti, prašau dvi minutės. Pone pirmininkė, e, pone komisarė, gerbiami kolegos, nuolatinis kūro Kainos augimas daugeliu įmonių ES reiškia papildomą naštą. Ypač tai pasakytina apie Europos žvėjus, kurie labai nukentėjo nuo kūro augimo, nes jie negali išlyginti papildomų kainų, pažiūrėjau, per žuvies kainą arba sugaudami daugiau žuvies. Dabartinė padėtis Šiaurės Afrikoje ir artimuosius rytomise dar suaštrino šią padėtį. Todėl turėtume pasižiūrėti, kaip kūro kainų išaugimas atsiliepė ekonomikai, o konkrečiai užimtumą ES. Taip pat turėtume pasižiūrėti, kokius sektorius taip pat skaudžiai palėtė ir kaip galėtume paremti tuos sektorius kartu neiškreipiant konkurencingumo. Todėl raginame komisiją būtent tai ir patikrinti. Labai svarbu, kad mes e, paremtume Europos žveninkystės sektorių ir kitą vertus tokiu būdu galėtume nedidinti mūsų priklausomybės nuo eksporto iš trečiųjų šalių. Dabar artėja Europos bendros žveninkystės politikos reforma ir todėl e, neturėtume pernelyg greitai imtis veiksmų, turėtume būti apdairus. Ačiū. Dėkuoju, ponė Raimers, ponė Rodost. 2,5 minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiama komisarė, gerbiami kolegos. Europos žvininkystės sektoris atsidūrė gilioje krizėje, kaip į tai jau atkreipė dėmesį ir kolegė. Visi žvėjai visose jūrose ES e, skundžiasi dėl sumažėjusių pajamų ir tai kelia grėsmę jų egzistencijai. Kolegos, kodėlgi smunka mūsų žviejų pajamos. Aš matau čia tris priežastis. Pirmiausia, žuvų išteklių mažėjimas, antra, bendras kainų smukimas ypač e, tais atvejais, kai yra pernelyg didelė paklausa, o žuvų ištekliai pakankamai dideli. Ir trečia, ir apie tai šiandieną kalbame, per didesnės gamybinės išlaidos dėl išaugusių kūro kainų. Kolegos, čia reikia politinio sprendimų ir paramos. Turime padėti ir padaryti viską, ką galime. Pabrėšiu, ką mes galime padaryti. E, konservatorių frakcijos rezoliucijos projektai siūloma daugiau negu kad mes galime nuveikti. Pavyzdžiui, siūlo padėti, padidinti nuo 30 iki 60 tūkstančių e, paramą ir tokiu būdu būtų mokama subsidijos kūrui. Tačiau daugelis, daugelis valstybių narių negali to leisti teikti subsidijų kūrų ir tokiu būdu daugumai žvėjų ES nepadėsime. Beje, kitos dvi problemos išliks, tai yra per didelis žvėjojimas, ši problema dar paštrės, o antra, rinkos kainų problema liks neišspręsta, o kalbant apie žvėjų prašymą suteikti finansinę paramą, tačiau išvelgiu dar didesnę problemą. Valstybės narės nesipas, nepasinaudojo Europos žvinkystės fondo lėšomis, nors ES šį fondą įmoka 50 procentų. Aš manau, kad čia turėtume ką nors keisti ir atsižvelgti žvėjų interesus kolegos. Iki ketvirtadienio parinkime diferencijuotą tekstą. Na ir kartu parenkime tokią. Uh, žuvintystės politika, kuri būtų pagrįstesnė, prasmingesnė ir labiau orientuota į rinką. Dėkuoju, ponė Rodust. Ir dabar ponė Izabelė Liuvin. Dvi su pusė minutės. Ačiū, dėkoju ir kolegai ponui Kadek už tai, kad mums suteikė progą aptarti šį e, esminį klausimą. Pirmiausia, kai dėl naftos kainų augimo. Yra du sektoriai, kuriems taikomos išimtis. Jie neapmokestinami energijos mokesčių, tai yra aviacijos ir laivybos, įskaitant žvejybas sektorius. Taigi, e, žuvininkystės sektorius, lyginant su kitais sektoriais ES, mažiau kenčia nuo naftos kainų augimo, kadangi jam jau taikoma mokestinė lengvata. Tai yra paslėpta subsidija, kuri padeda Europos žvėjams ir toliau žvėjoti men menkėjančius žuvų išteklius. Žuvininkystės sektoriaus segmentai kurie sunaudoja daugiausia iškasinio kūro, yra tie, kurie pridaro daugiausia žalos, tai yra tralai ir taip toliau. Taigi deminimis riba jau buvo dešimt kartų padidinta 2008-aisiais. Tai taip pat yra didžiulė subsidija skiriama šiam sektoriui. Tuo pat metu mes daug žadame tarptautinėje arenoje, e, siekdami sumažinti CO2 išmetimą. Iki 2050 metų net 80 ir 85 procentais e, pažadėjome su Nagoje iki 2020 sumažinti aplinkai kenkiančių medžiagų kiekį. Taip pat e, dėrybose svarstome, kaip sumažinti e, iškreipiančias rinką žvejybos, žunkysės subsidijas. Ir man atrodo, kad jeigu ES padidins deminimis ribą dabar, labai tikėtina, kad tai pakenks ES e, vedančiam vaidmeniui dėrybose. Nes kitos šalis pasaulyje taip pat galėtų padidinti savo e, žvėjams subsidijas, o tokiu būdu susikurtų užburtas ratas, ir kentėtų tik tai žuvų ištekliai pasaulyje, o to mums tikrai dabar nereikia. Dabar turime pakeisti vyraujančią tendenciją, o toks sprendimas pasiūstų visiškai netinkamą signalą. Rinka turi savaip susidoroti su naftos kainų augimu. Ačiū. Grazie, Loven, la parola. Ačiū, poniai Liovin. Dabar žodis poniai Damanakį. Ačiū, pirmininkė. Garbus parlamento nariai. Komisija suvokia dabartinę žunkystės sektorijoje susikloščiusią situaciją e, naftos kaina yra vienas dalyk, viena, bet ne vienintelė priežastis, dėl kurios kyla dabartinės problemos. E, kalbėdami apie naftos, kalbant apie naftos kainas, e, komisija ragina valstybės narės visiškai išnaudoti Europos žunkystės fondo teikiamas galimybės. Mes šių galimybių dar nesame iki galo išnaudoję. Iki šiol valstybės narės yra panaudojusios mažiau nei 20 procentų visų galimų subsidijų. Aukštos naftos kainos. Su jomis galima būti, būtų kovoti pasitelkiant EŽF e, e priemonės, kurios atneštų daugiau vertės e, žvinkysės produktams ir padidintų jų kainą. Tikėtina, kad ir ateinančiais metais naftos kaina išliks aukšta. Aišku, praėjusią savaitę tos kainos krito. Tačiau, nepaisant to, tikėtina, kad naftos kainos ir toliau išliks aukštos. Ir todėl komisija svarsto galimybę bendrosios žankystės politikos reformos rėmose svarsto, kaip ir toliau skatinti netiek daug kūro naudojančias žvėrybos priemonės. Taip pat kaip paskatinti sektoriaus prisitaikymą ir atsparumą naftos kainų kilimui. Tačiau toks požiūris turi atsižvelgti ir į principą, kad bet kokia finansinė parama niekada negalėtų prisidėti prie e, žvejybos pastangų apimties didinimo. Tam, kad padidintume žunkystės sektoriaus atsparumą kylančioms naftos kainoms, reikia užtikrinti, kad e, žvejybos lygiai atitiktų e, didžiausią leidžiamą sugauti kiekį. Nes vidutinio, vidutiniu laikotarpiu tai reikštų žuvų išteklių atsinaujinimą. Jeigu bus daugiau žuvų, tuomet e, šis sektorius e, užsidirbs daugiau pajamų apskritai. Padidinus e, dėminimis ribą, na, tai nėra naujas klausimas. Komisija yra atlikusi tyrimą 2008 metais kuriame siekta išanalizuoti, koks būtų poveikis, jeigu būtų pereita nuo 30 30 tūkstančių iki 100 tūkstančių eurų naudos gavėjui. Ir studija parodė, kad dėl trijų priežasčių negalime patvirtinti tokio pasiūlymo. Pirma, toks padidinimas iškreiptų žvejybos veiklą ir paskatintų naudoti daugiau kūro naudojančias technologijas, o tai žalotų jūrų aplinką, jūrinę aplinką. Antra, dėl to, kad būtų naudojami didesni, daugiau kūro naudojami laivai, nes jie gautų didesnį finansavimą nei mažesni laivai. Nemanau, kad kas nors čia norėtų skatinti didesnių laivų naudojimą, kurie sunaudotų daugiau kūro. Ir trečia, ir tai yra daug svarbiau. Kai kurie parlamento nariai jau minėjo šį dalyką. Daug valstybių narių dabar yra priverstos taikyti taupimo priemonės ir todėl valstybės narės galėtų tik iš dalies politiškai paremti tokį pasiūlymą, kuris padidintų valstybės išlaidas. Ir net padi, jeigu būtų padidinta dėminimis riba, daugelis valstybių narių tiesiog neturėtų lėšų taikyti, pasinaudoti šią naują galimybę ir tokiu būdu leisti mokesčių mokėtojų pinigus. Taigi, jeigu tik tam tikros valstybės narės mokėtų didesnę deminimis paramą, būtų iškreipta konkurencija ir būtų sukurtos nevienodos sąlygos įvairių valstybių narių žvinkystės sektoriuose. Tai yra pati svarbiausia priežastis. Kalbant apie kūro mokesčio lengvatą. Tam negalime pritarti, šis klausimas negali būti tinkamai sprendžiamas vien tik pasitelkus ES teisės aktus, jį reikia svarstyti pasauliniu lygiu. Kūro apmokestinimas, nu, kūro naudojamo ES uostuose, apmokestinimas iškreiptų situaciją laivynuose ir mūsų laiviniai nukentėtų. Daugelis laivų tada pirktų kurą už ES ribų. Todėl raginame valstybės narės pasinaudoti mūsų fondais. Komisarija, adesso diamo la parola agli oratori iscritti a nome dei gruppi. Dėkoju komisijos nariai, todėl kalbės frakcijų atstovai ir pirmoji yra ponia Fraga. Dėkuoju, ponė Primklaukiant. Pasiūlymų dėl bendros žangistės politikos reformų mūsų frakcija nori dar sėki parodyti, kai yra labai susirūpinęs dėl žuvinkistės sektoriaus ekonominės padėties. Na, iki naujos bendros žuvinkistės politikos organizacijos pasiūlymo dabar. Uh, sektorius atsidūrė labai sudėtingoje padėtyje dėl nusmukusių kainų. Yra daug nelegalios uh, žvejybos. Nauji įsipareigo, kontrolės įsipareigojimai reiškia, kad reikia daugiau išteklių iš įmonių pusės, o bendra krizė apskritai nepaskatino aukštos kokybės produktų platesnio vartojimo. Taip pat reikia atsižvelgti į naują kontekstą, tai yra išaugusias kūro kainas ir todėl vis labai sudėtingiau, vis sudėtingiau išgyventi įmonėms, ypač po krizės 2008 metais. Ir šioje situacijoje daugeliu įmonių reikia grinųjų lėšų tam, kad galėtų restruktūrizuoti ir nes labai mažė ir struktūrinių fondų teikiama pagalba. Ir todėl suformavome šį klausimą komisijoje, taip pat ir parengėme rezoliucijos projektą. Atsižvelgianti tai, kad ši pagalba nereiškia naštos biudžetui, o antra tai, kad padidinta pagalba, tiesą sakant, yra gerokai žemesnis negu pagalba kitose sektoriuose, pavyzdžiui, transporto ar žemės ūkės rytyje, manau, kad tai būtų pagristas. Kai mes kalbėjome apie komisaro Golčio pagalbos paketą, norėčiau sugrįžti prie šio klausimo. Pone komisarė, ar tiesa, kad valstybės narys nenori teikti tos pagalbos? Tačiau yra valstybių narių, kurios įneša indėlio į bendrą žvinkystės fondą. Ir tik kaip tos valstybės narės gali apginti savo žvinkystės sektorių. Dėkuoju, poniai Fraga. Toliau Catherine Trautman. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisar, gerbėjai kolegos, jūreiviai, žvėjai vis sunkiau ir sunkiau sudregalą su galu situacija yra e, labai sudėtinga, e, e, ypač dėl to, kai buvo nu, pakoreguotos žvejybos kvotos ir dabar nulatos auga naftos kaina, ji nulatos sviruoja. Ir mes turėtume paremti žvėjus ir ypač paremti pakrančių ir mažo masto žvejybos įmonės žvėjai yra nusipelnę mūsų visapusiškos paramos ir todėl mes reikalavome, kad ES padidintų duomenimis pagalbos e, e, ribą tam, kad padėtų žvėjams e, geriau įveikti šią krizę. Tai būtų laikina priemonė, kurie būtų priimta atsižvelgiant į ypatingas aplinkybės. Komisija anksčiau jau yra reagavusi tokiomis pat priemonėmis į anksčiau kilusias krizės ir todėl mes manome, kad ši priemonė būtų labai naudinga dabar. Kaip ir sakė ponia Fraga STVS, labai svarbu yra prižiūrėti, kad valstybės narės skirtų žvėjams tokią pagalbą, kuri yra numatyta pagal dabartinį reglamentą. Aš manau, kad mūsų E, žvėjai nebijo pamainų, e, e, pokyčių. Iš tikrųjų taip nėra. Ne, žvėjai nulatos, dažnai man sako, kad jie nulatos prisitaiko prie besikeičiančių aplinkybių, ypač prie mažėjančių žvėjų išteklių. Mes tiesiog norime, kad žvėjai netaptų tų veiksnių, kurių jie negali kontroliuoti aukomis. Ir todėl, ponia komisarė, jūsų supratimas ir jūsų požiūris būtų labai naudingas išsaugant žunkistės sektorių ir tai iš tikrųjų parodo, kad jis rūpi Europos komisijai. E Toliau Kristas Deivisas. Šiandien reikalavome subsidijų žvėjams dėl to, kad auga kūro kainos. Rytoj reika, to paties reikalaus e, sunkvežimių vežimai, ūkininkai. O ką, gal ir degalinių savininkams taip pat reikia kompensuoti jų padidėjusias sąnaudas dėl to, kad auga naftos kaina. Mes visi kenčiame dėl augančių kūro kainų. Tai gal turėtume vieni kitus subsidijuoti. Tai yra tikrai visiška nesąmonė. Tai yra vieno sektoriaus e, e, lobistinės veiklos e, rezultatas. Visi sako, kad mums reikia tvarios žvininkystės politikos. Tačiau, kai mes pradedame apie tai kalbėti, panašu, kad daug kas nesupranta, ką reiškia darni žvejyba. Komisija supranta, jog žuvininkistės sektorius ekonominė prasme nėra gyvybingas. Tačiau taip yra ne dėl to, kad auga kūro kainos, taip yra tiesiog dėl to, kad dešimtmečiais buvo žvejojama visiškai neatsižvelgiant į aplinką. Ir dabar tiesiog bandoma yra perkelti finansinę naštą žuvies vartotojams. Ir mes turėtume iš tikrųjų panagrinėti, kiek padidėjo žuvies kaina dėl to, kad auga naftos e, kaina. Ir aš nemanau, kad reikia papildomų subsidijų, kuriomis būtų subsidijuojama nedarni, netvari žvejyba. Prieš mėnesį, kai buvo pateiktas e, pono Kadeko e, klausimas, tuomet mums komisijos narė pasakė, kad aš negaliu subsidijuoti išaugočių gamybos sąnaudų ir džiaugiuosi, kad komisarė pakartojo savo nuomonę ir šiandien. Gobasik. Dėkuoju, toliau dvi minutės kalbės ponas Grobarčik. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Bendražungistės politika remiasi aplinkos apsaugos principu. Reikia tinkamai valdyti ES žuvų išteklius. Ir tai turi būti daryti, ta, daroma tinkamai. Ekonominių požiūrių žuvinkystės sektoris yra labai svarbus. Kita vertus, nepamirškime, jog čia kalbame apie kultūrinę vertybę perdodamą iš kartos į kartą. Tai turėtų būti žuvinkystės politikos tikslas. O ekonominiu požiūriu tai yra pagrindas ekonominiai pusiausvirai tam tikrose regionuose atsižvelgiant į tai, kad gerokai išaugo naftos produktų kainos Europoje ir gerokai pasikeitė apskritai bendra padėtis, ES tenka užduotis sukurti tokius mechanizmus, kurie štai tokiais atvejais leistų apsaugoti žvėjus ir um, kontroliuotų žuvų produktų kainų augimą. Na ir svarbu, kad e, dar vienas Europos sektoris neišsikeltų ir į tolimuosius rytus. Pavyzdžiui, Islandija dėl živ Europos žuvinkistės politikos nenorėjo prisijungti prie ES. Todėl reikia paspartinti bendros žuvinkistės politikos reformą tam, kad būtų apsaugota aplinka ir kartu e, tinkama žvėjų apsauga. Aišku, kyla klausimas, E, kaip yra su žuvinkystės sektoriaus e, perkelima į regioninį lygmenį. Gal, galbūt mm, mm, dėl ekonominės krizikos ir iškreiptos pusiausvėros jau dabar sušlaba visas žuvinkystės sektorius. Dėkoju, ponas Besi, pusantros mintis. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš turiu pasakyti, kad aš džiaugiuosi išgirdęs ponios Damakakis atsakymą apie tai, kad atsisakoma yra reaguojant į augančias naftos kainas, subsidijuoti žvėjų veiklą. Mes e, kalbame apie politinį nuseklumą Europos Sąjungoje. Mes e, matome, kad uh, naftos kaina nulatos didė, didės ir nuo to kentėsime mes visi ir mes negalime reaguoti atsižvelgdami vien į kažkokias ypatingas aplinkybės. Į tokias, pažiūrėjau, kaip e, naftos produktų kainos didėjimas. Tai yra tiesiog logikos klausimas. ES turėtų griežtai laikyti savo principų ir nustatytų tikslų. Mes, o tai yra, turime nepamiršti, kad svarbu yra kovoti su klimato kaita ir stengtis kuo daugiau sumažinti CO2 išmetimus. O šios išmetimus, kaip žinia, sukelia yra organinių kūro deginimas. Negalime dabar taikyti prie, ta, tokiai politikai prieštaraujančių priemonių. Mūsų dabartinė energetikos politika yra tokia, kad nuo jos kenčiame mes visi. Reikia periorientuoti gamybos veiksnius tam, kad jie e, padėtų daugiau taupyti energijos, geriau taupyti kūrą. Ir tai bus geriau nei dabar kažkokiamis kubomis priemonės reaguoti į naftos kainos didėjimą. Ačiū. Toliau žodis suteikiamas ponui Valensai. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Klausimas, kurį aptarėme šiandien, taip pat buvo aptariamas ir 2008 metais. Tada Europos parlamentas išreiškė savo solidarumą su žvėjais ir paragino komisiją pateikti priemonės skirtas sušvelninti smūgiui, kurį patiria e, žuvininkystės regionai. Žuvininkystės kaštai nuo 2003 iškilo dešimteriopai. Dabar 40 procentų daugiau žvėjai turi investuoti, kad žuvis pasiektų vartotojus dėl to, kad kyla kūro kaina. Ekonominė krizė taip pat prisidėjo prie šios situacijos blogėjimo. Atsižvelgianti tai, kad žviejų laivai yra varomi dizeliu, kūro kainų didėjimas labai skaudžiai atsiliepia žvėjams. Žvėjai vis dažniau turi plaukti toliau ir toliau, kad sugautų žuvies, o tai reiškia, kad jie turi e, sunaudoti ir daugiau kūro. Deminimis numatyta aukščiausia riba turėtų būti padidinta nuo 30 iki 60 tūkstančių eurų e, vienam operatoriui trejų metų laikotarpiui. Taip padėtume operatoriams, e, kurie dabar siekia išgyventi šioje situacijoje ir taip pat prisidėtų prie ekonomikos augimo. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra ponia Andrės Barėja. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tai, kad plenarinė sesija e, darbo tvarkė pakankamai pilna, bet vis dėlto radome e, spragą tam, kad galėtume aptarti šį svarbų klausimą. Tai rodo, kad parlamentas rimtai žiūri į šį klausimą. Naftos kainų išaugimas ir jo poveikiais žunkysės sektoriai. Nuo 2007 metais e, kainos labai smarkiai išaugo. Nuo Na ir dabar reikia turim pagalvoti, kaip užtikrinti, kad šis sektorius būtų tvarus. Socialistų frakcija yra labai susirūpinusi dėl krizės poveikio šią sektorių ir todėl manome, kad reikia europinio atsakymo į šią problemą. Kaip tai siūlė ir kai kurie parlamentarai, kai, lygiai taip pat kaip ir vyriausybės. Maname, kad būtina spręstis šią situaciją, sukuriant tinkamą mechanizmą, kuris leistų taikyti skubos tvarka priemonės bendryjų e, jos lygių. 2007 metais buvo nustatyti diminimum e, slengščiai. Mes nemanome, neprašome pakelti su slengščiu, tačiau prašome, kad ponė komisarė e, pažiūrėtų, kaip galima būtų atverti šį sektorių tam, kad šis būtų lankstesnis, nes neretai dėl sustabdėjusių struktūrų sunku skirti papildomų lėšų. Taigi prašome, kad komisija paieškotų konkrečių pasiūlymų dėl to, kaip galima būtų geriau panaudoti Europos žuvinkystės fondo lėšas ir tokiu būdu padėti žvėjams. Skaita, įvairių žuvų um, gaudimą, ypač nuotolosiuose regionuose. Taigi prašome paieškoti galimų priemonių, kurios be kita ko e, sumažintų žvejybos priklausomybę nuo kūro. O taip pat tokiu būdu galima būtų geriau pateikti į rinką žuvinkystės produktus. Buvo kalbama apie tvarumą socialinį ir aplinkosauginį. Taigi taip pat nepamirškime dar vieną aspektą, tai žmogiškojo faktorio, tai yra žvėjų žmonių, kurie nukenčia. Taigi manome, kad e, skubi lanksti priemonė leistų. Uh, atsipūsti, atsid, šiam skaudžiai krizės paliestam sektoriu. Bilbao Barandika. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Būtina skubiai imtis konkrečių priemonių tam, kad e, būtų e, sumažintas kūro kainų poveikis šiam sektoriui. Šiame sektoriui išteklių vis mažiau, kainos vis mažesnės ir yra didelė konkurencija dėl importo iš trečiųjų šalių. Todėl paremtas priemonės kurios nereikš papildomos naštos Europos biudžetui. Tačiau turint galvoje sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kūro, taip pat reikia atsižvelgti ir ilgšelinės pastangas tai yra pastangas susijusius naujovių politiką ir tokiu būdu galėtume e, veiksmingiau panaudoti energiją e, žunkystės flotilėje. Ir manau, kad tai yra šansas tokiems sektoriams panaudoti energiją veiksmingiau ir tokiu būdu galima būtų šiam sektoriu atsinaujinti ir sustiprėjusim žengti į ateitį. Dėkoju, pone Nikulesku. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Trebuie să fim conștienți. Ačiū pirmininkė. Komisarė, turime suvokti, kad naftos kainos ir toliau išliks aukštos ir kad niekada jos negrįž į, į, į, prie 30 ar 40 dolerių už barelį. Pigios naftos kai, laikai jau baigėsi. Ir tokiamis aplinkybėmis tikėtina, kad neigiamas poveikis ekonomikai tęsis. Mums reikia numatyti naujas priemonės, žuvi, ypač žuvinkystės sektoriuje, kad padėtume Europos žvėjams kovoti su stipria pasaulinė konkurencija. Europos regionuose žuvintystė yra viena svarbiausių ekonomikos veiklų, taip pat sukuria daug darbo vietų, todėl turime uh, pasiruošti dar aukštesnėms naftos kainoms ir numatyti, kaip padėsime, ypač smulkiems žvėjams. Taigi turime pagalvoti, kokia bus e, Europos bendrosios žuvinkystės politikos ir žuvinkystės fondo ateitis. Turime jį peržiūrėti ir išnagrinėti. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis suteikiamas ponui Arsenijui dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Komisarė, kolegos. Mes neturėtume Europoje žvinkystės sektoriaus, jeigu nesaugotume Europos žuvų išteklių, bet turime pagalvoti ir apie mūsų žvėjus. Tiesa, kad nedidelės apimties žvejyba, priekrančių žvejyba labai e, kenčia nuo susikloščios situacijos. O mes kalbame apie priemonės išplėtimą, kuri nebuvo patvirtinta daugelie šalių. Ekonominė krizė reiškia, kad daug viduržėmio jūros valstybių negali pasinaudoti deminimis e, taisykle. Turime pagalvoti, kaip e, Europos žuvinkystės fondo rėmose galėtume padėti šioms šalims, kad jos galėtų susidoroti su kylančiomis problemomis ir padėti savo žvėjams. Aš asmeniškai pasisakau už tai, kad būtų padidinta dėminimis riba šiek tiek. Noriu pabrėžti, kokie, kokie svarbus yra pavieniai žvėjai, tra, vykdantis tradicinę žvėjybą, taip pat reikia padėti jiems puoselėti tvarios žvėjybos metodus. Negalime paskatinti jų padidinti žvėjybinę pastangą Europoje. Tai taip pat neturėtų pakengti žvejybos e, aplinkosauginiam e, aspektui. Aš sutinku su jumis, komisarė. Turime pagalvoti, kaip galėtume aktyviau panaudoti Europos žvinkystės fondą ypač atsižvelgiant į tas šalis, kurios iki šiol jame nedaug te dalyvavo. Ačiū, sako pirmininkas, kitas kalbėtojas ir kita kalbėtoja yra ponia Jotova. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Ние поставихме... Pane pirmininkė, pane komisarė, gerbimi kolegos, buvo išsakyta nemažai minčių apie tai, kaip galima būtų užtikrinti dar ne žvejybą pagal bendrą žuvininkystės politiką. Žvėjai susiduria ne tik su sudėtingomis klimato sąlygomis, bet ir su nuošme konkurencija. O šiandien e, jiems dar vieną smūgį e, sudavė augančios e, naftos kainos. Domenimis principas galios iki 2013 metų. Aš manau, kad jau seniai reikėjo jį peržiūrėti. Tik taip įrodytume, jog mums rūpi žunikėsis sektorius ateitis. Naftos kainos augo taip sparčiai, kad mes turėtume savęs paklausti, ar užtenka vien ES teisės aktų tam, kad būtų užtikrinta Europos žvėjų ateitis. Aš raginu komisiją peržiūrėti dabar galiojančias pagalbos dominimis taisyklės ir jas padidinti nuo 30 iki 60 tūkstančių vienam operatoriui. Be abejo, komisija turėtų raginti visas valstybės narės pasinaudoti turimamais ištekliais. Kai kurios valstybės, pavyzdžiui, tyli ir nieko, net ir nenori girdėti nieko apie šias problemas. Ir kai juos kreipiasi žvėjai, tuomet jie sako, a, Bruselis yra dėl visko kaltas. Pavyzdžiui, Bulgarijoje žvėjai net ir nežino, kokios yra jų galimybės ir ką jie turėtų gali daryti. Uh, Žvėjai kelis kartus kreipėsi į vyriausybę pagalbos, tačiau jie negalėjo jos spausti, nes jiems visiškai nežinoma yra apie duomenimis e, taisyklę. Kalbame apie sektoriaus išgyvenimą. Visi suprantame, kad e, Įsisavinti ES lėšas, e, net jei kai jos yra skirstimas pagal duomenimis taisyklę, yra gan sudėtinga, tai yra gan ilgai užtrunkantis procesas. Na, o dabar aš norėčiau paklausti, kaip Europos komisija ketina raginti valstybės narės geriau pasinaudoti duomenimės taisyklę ir kaip komisija ketina surasti pusiausvyrą tarp lėšų panaudojimo priežiūros ir uh, galimybių žvėjams gauti šias lėšas užtikrinimo. Pone pirmininkė, kolegos komisarė, aukštus naftos kainų pro, pro, yra struktūrinė problema, kuri mažina gamybą ir at, a, išaugusios paklausos. At, akivaizdai ir tai iš tikrųjų skaudžiai palėtė įvairius sektorius ir todėl manau, kad reikalingas atsakymas tam, kad galima būtų suvaržyti kainų augimą E, žungysės sektorių ir tai skaudžiai paliečia sektorių. 2007 metų reglamente nustatyta neminimis taisyklė ir tokiu būdu, ma, tačiau tokiu būdu manimo, kad tai neiškreipsų konkurencijos. Ir dabar turime įvertinti šios aspektus ir galbūt reikia um, ambicingesnį atsako, kaip pavyzdžiui, strategija 2020, e, jūrų strategija ir taip toliau. Taigi visą tai turi būti bendroje žiūrėje žuvinkistės politikoje ir turime daryti struktūrinius pokyčius tame sektoriuje ir apsaugoti labiausiai pažeidžiamus jo narius, konkrečiai vidutinio ir dydžio ir mažas įmonės. Ir reikės trumpo laiko priemonę, kaip su, taigi reikėtų per trumpą laiką panaudoti žuvinkistės fondo lėšas. Man rodos, tai yra e, tinkamas sprendimas, ilgainiui tai padidintų ir sektoriaus tvarumą. Dėl Grevel vieną minutę. Europos Sąjungos žvėjai šiuo metu susiduria su rimtomis problemomis. Tai yra labai sudėtinga kvotų sistema ir e, dėl to žvėjai yra priversti koreguoti savo praktiką. Antra, labai sunku yra samdyti naujus darbuotojus. Ir trečias, trečia problema yra tai nuolatos auganti naftos kaina, kuri iš tikrųjų varė sektorių į kampą. Dėl išaugančios naftos kainos prancūzijos žvėjai prarado nuo 100 iki 200 eurų e, pajamų per mėnesį. Ir todėl mes reikalavome, kad komisija leistų padidinti dominimis e, viršutinę ribą Šių lėšų reikia žvėjams tam, kad jie galėtų tiesiog tęsti e, savo kasdienę veiklą. Reformuojant e, bendrąją žvangystės politiką, reikia galvoti apie tai, kaip galima būtų padėti žvėjams, kaip galima būtų juos įgalinti e, geriau dirbti. Ir aš manau, kad jeigu jūs pasielgsite, kaip mes prašom, tai jau būtų gera pradžia. Dėkoju, toliau kalbės ponas Ferreira. Dėkoju, pirmininkė. Pone komisarė, kūro kaina sparčiai auga ir dėl to vis sunkiau tam pagyventi žuvininkystės sektoriui, nes dėl to mažėja jo gyvybingumas ir mažėja žvėjų pajamos. Žvėjai negali dabar susitvarkyti, negali uh, išgyventi, kai jų gamybos sąnaudos nuolatos auga, o žuvų supirkimo kaina nuolatos mažėja. Ir mes manome, kad jei padėsime žvėjams, tuomet galbūt sumažės ir žuvies kaina. Mes kalbame apie tai, kad reikia geriau perskestyti e, sektorius, kuriame pridėtinė vertė. Pastaraisiais metais e, daugybė žvėjų nutraukė savo veiklą ir panašu, kad ši tendencija tęsis ir toliau, tol, kol visiškai išnyks Europos žuvininkystės sektorius. Smulkioji žvejyba, pakrančių žvejyba. Mano šalyje, tai yra Portugalijoje, sudaro 90 procentų visos žvej, e, žvejybos. Ir aš dar kartą paraginčiau komisiją uh, įgyvendinti tas priemonės, kurių mes reikalaujame, kurios yra labai reikalingos šiam sektoriui. Negalime tiesiog užmerkti akių ir tikėtis, kad e, sugebėsime e, panaikinti kokią nors lygą, jei žudysime visus e, ją susirgusios asmenys. Daug problemų kelia tai, kad žuvų ištekliai yra netinkamai paskirstomi žininkėse sektorius ištikliai taip pat yra neteisingai skirstomi. Mums reikia skubios, tinkamos reakcijos į šios sektoriaus problemas. Mums reikia garantijų fondo kuris priverstų Europos Sąjungą užtikrinti kūro kainų stabilumą. Turime pasinaudoti visomis mūsų biudžete turimomis galimybėmis, biudžete e, suteikiamomis galimybėmis tam, kad užtikrintume šį stabilumą. Bet gal papildomai reikėtų išnagrinėti ir kodėl auga kūro kainos ir kaip tai veikia mūsų aplinką. Mums reikia e, ilgalaikio ir vidutinės trukmės kūro kainų stabilumo. Taigi mums reikia tikrosios reformos. Reikia atnaujinti e, e, žvėjų laivus, padidinant jų saugą ir e, e, įdėgiant technologijos, kurios padėtų taupyti kūrą. Neužtenka vien nacionalinių pagalbos priemonių, mums reikia priemonių taikomo visos bendrijos e, lygmenių tam, kad, kad nebūtų dar daugiau pagilinti jau dabar egzistuojantys skirtumai tarp valstybių narių. Dėkoju. Pono Ferreiro, dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Ir pirmoji, pirmasis kalbės ponas Matuva. Pirmą preguntą. Dėkuoju, ponė Pirinkė. Manau, kad geriau neklausimas, o atsakymas. Ir šiuo atveju tai galima jaustis nusivylusiam. Na, akivaizdu, kad uh, Žemkistės sektorius atsidūrė krizėje, vis mažesnės žvėjų pajamos ir jie negali išgyventi iš savo darbo ir todėl reikalinga parama. Mes kalbame apie netvarę praktiką, mes kalbame apie sunkumus, e, dėl kurių reikia visų mūsų paramos. Ir dar sėki pakartosiu, kad reikia su... Nėra netinkama kurti geresnę paklausą, tai yra tinkama. Nesuprantame, kodėl reikėtų atmesti e, tokias priemonės, kai situacija yra išskirtinė. Taigi norėtųsi, kad komisija paremtų šį sektorių, kuriams pagalbos reikia skubiai. Ir todėl manau, kad reikėtų tikrai pasinaudoti deminiminis taisyklėmis. Ačiū, ponas Albės. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau paantrinti tiem, kas išreiškė susirūpinimą dėl mažų žvėjų pajamų, istorinių mažų supirkimo kainų ir žuvų supirkimo kainų ir didelių naftos kainų, kaip buvo sakyta, kūro kaina turi be galo didžiulį mm, vaidina labai didelį vaidmenį e, žvinkysės sektoriaus išlikimo Europoje. Visa tai sukelia labai didžiulį neigiamą poveikį. Vis mažiau žviejų išplaukia į jūrą, o žuvų supirkimo kaina mažėja. Vis daugiau importuojama žuvies iš trečiųjų šalių į Europos rinką. Žmonės tiesiog palieka šį sektorių. Jeigu norime bandyti išgelbėti šį sektorių, turime veikti E, ryštingai. Komisija turi teigiamai sureaguoti, pasiūlyti ilgalaikės ir trumpalaikės priemonės skirtas kovoti su dabartinėmis problemomis sektoriuje ir padėti padidinti žvėjų pajamas. Ačiū. Sako pirmininkas, dabar žodis ponui Romeva. Kolegos, pripažinkime, kad reikia skubiai restruktūrizuoti Europos žvinkystės laivyną, taip pat pereiti nuo daug kur sunaudojančių metodų prie metodų, kurie sunaudotų mažiau energijos ir būtų tvaresni ilgalaikėje perspektyvoje, taip pat nežalotų aplinkos. Todėl manau, kad daugiau pinigų kad skiriant daugiau pinigų šiam sektoriui dėl to, kad keila kūro kainos, pasiūstume neteisingą signalą. Turime tuomet tik paskatintume žvėjus naudoti galingesnius laivus. Tai yra klaida. Kodėl? Tai jau buvo paaiškinta. Reikia pasakyti aiškiai, dabartinė situacija rodo, kad 70 procentų žuvų išteklių yra žvėjojama per intensyviai. Taigi mes, jeigu norime sumažinti tą žvėjybą, tai turime pagalvoti apie kitokio pobūdžio pagalbą. Ačiū. Ačiū, ponui Romeva. Dabar žodis ponui Enin. Pone pirmininkė, aš žiūrėjau, kad e, du kolegos kalbėjo apie žvejybos e, tvarumą ir dar, e, darnumą ir tai, kad reikia subsidijuoti žvėjus dėl to, kad jie nesugeba išgyventi. Tačiau iš tikrųjų yra kitaip. Žvėjai tiesiog reikalauja, kad jiems būtų leista išgyventi iš savo veiklos. Jei kūro kainos didėjimas kelia problemų dabar ir kels jų ateityje, tuomet reikia daugiau investuoti į mokslinius tyrimus, kurie leistų mums sumažinti priklausomybę nuo šio kūro. Visi kenčiame nuo kūro kainos didėjimo. Tai reiškia, kad turime dar daugiau stengtis, kad būtų suž... E, išsiaiškinta, kaip mes galime e, mažiau priklausyti nuo šio kūro. Ir dabar jau matome, kad žvėjai savo papildomą finansinį, išaugusias finansinės sąnaudas perkelia į mokesčių mokėtojų, į, į vartotojų pečius ir dėl, dėl to, kai kurių žuvų kainos dabar yra visiškai to, tokios, kad jų žmonės neįperka. Ir jei uh, uh, nesimsime veiksmų dabar, tuomet situacija gali ateityje tik tai blogėti. Ponas Brons. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kūro kainos. Uh, didėjimas yra dar viena problema, su kuria susiduria žvėjai. Tai dar, tik, tai dar viena, tikrai ne pirmoji ir ne, ir ne paskutinė. Junktinė karalystė, Junktinė karalystė uh, suteikia ES 70 procentų visos žuvies, tačiau mums skirta tik tai 15 procentų visų žuvies kvotų. Ar nelaikas ne, ne būtų peržiūrėti šią poziciją? Be to, Be to, mūsų e, e, žvejybos apimtis labai smarkiai sumažėjo nuo to laiko, kai mes e, prisijungėme prie ES, tai yra prie tuometinės Europos ekonominės bendrijos. Žvėjai tiesiog reikalauja, kad jiems būtų suteiktos vienodos sąlygos pagal bendrą žuvininkystės politiką. Mes girdėjome apie nedarnę žvejybą Ir aš galiu jums pasakyti tai, kad Britanijos žvėjai tikrai e, susiduria su problemas ne dėl to, kad žvėjojo netinkamai, bet dėl to, kad į jų vandenis dabar gali įplaukti bet kas. President. Pane Damakakė, Damanakė, aš suprantu jūsų susirūpinimą ir pritariu tam, ką jūs pasakėte apie tai, kad mūsų žvėjams gyventi yra sunku, ypač mažų žvejybinių laivų savininkams išgyventi šiandien yra sunku. Bet ar ši problema atsirado dėl to, kad išaugo naftos kainos? Ar jūs esate dėl to tik, tikri dėl atsakymo? Mes kalbėjome apie šią problemą ir anksčiau ir visi žinojome, kad žvėjams gyventi yra vis sunkiau. Ir aš suprantu, kad uh, padidėjusios kūro kainos gali pabloginti situaciją, tačiau iš tikrųjų pagrindinė dabartinės situacijos problema yra pernelik intensyvi žvejyba, nedarni žvejybos praktika. Apie tai kalbėjome ne kartą ir šią problemą turime spręsti pasinaudodami bendražininkistės politiką. Šiandien mes kalbame apie augančius kūro kainas. Iš tikrųjų, šios šios, šis kainų augimas kelia papildomų problemų. Gerai, galime apie tai kalbėti, galime bandyti ją spręsti. Kaip tai galima būtų daryti ilga, ilgalaikėje perspektyvoje? Ogi ga, tik padidindami žvininkistės sektoriaus uh, pajėgumą nepasiduoti augančioms kūro kainoms, išsaugos šį sektorių. Pavyzdžiui, Belgijoje žvėjai patobulino savo laivų variklius. Ir dabar jie išleidžia kūrui 20 procentų mažiau nei anksčiau. Štai jums yra pavyzdys to, kaip galima reaguoti į augančias kūro kainas. Dabar jūsų pateikti pasiūlymai siūloma yra padidinti duomenimis viršutinę ribą. Kas yra ši viršutinė riba? Pagalvokime apie tai. Tai yra suma, kuri apriboja nacionalinių vyriausybių teikiamo, teikiamą pagalbą žvėjams. Jei, ar jūs iš tikrųjų įsivaizduojate, kad komisija gali kreiptis uh, į e, valstybės narės, kurios ir taip susiduria su rimtomis biudžeto problemomis ir sakyti dabar skirskite daugiau pagalbos. Tik tai turtingiausios valstybės narės galės pasinaudoti šią priemonę. Turime tai suprasti. Jei padidinsime duomenimis pagalbos viršutinę ribą, tuomet tik stambiausi, turtingiausi žvėjai galės pasinaudoti e, šią naujovę. Taigi mane stebina, kad Europos parlamentarai reikalauja padidinti dominimis viršutinę ribą. Valstybės narės gali jau dabar suteikti e, pagalbą žvėjams. Norėčiau kai ką paaiškinti. Valstybės narės pasinaudojo e, naud, išnaudoti 20 procentų mūsų teikiamų lėšų. Kai kas sakė iš jūsų, kad netinkamas šios lėšos yra panaudojamos, yra ir kitų pro problemų. Bet nepamirškime, jog egzistuoja sistemoje ir lankstumas ir valstybės narės pačios gali nuspręsti, kiek lėšų joms reikia. Tik Italija į mus kreipėsi ir paprašė, kad būtų pakeista jai skiriama suma. Taigi, kodėl jūs nebandote įtikinti savo vyriausybių teisingai pasinaudoti turimomis e, lėšomis, jei jūs realiai norite, kad žvėjams būtų padėta. Jei valstybės narės nori geriau įsisavinti mūsų skiriamas lėšas, todėl prašome, kreipkitės ir man, į mane, aš pasakysiu, paaiškinsiu joms, kaip galima tai padaryti. Taip valstybės narės gali pasinaudoti jau mūsų teikiamą paramą, jos gali teikti paramą pagal duomenimis taisyklę. Yra jau daugybė priemonių. Jūsų pasiūlymas tik tai išraipys konkurenciją ir jis yra naudingas tik tai turtingiausiam šalims ir tik stambiausiams laivų savininkams. Taip, problemų turime. Ir todėl turime kalbėti apie tai, kaip galime padėti e, smulkiems žvėjams. Ir galime svarstyti įvairiausius pasiūlymus. Bet šis konkrečiai pasiūlymas padidinti dominimus viršutinę ribą tikrai yra netinkamas. Ačiū poniai komisarė. Diskusijos šio klausimo baigtos, o balsavimas vyks ketvirtadienį per pietus. Dabar padarysime trijų minučių pertrauką.